Ačiū, gerbėmiai, kad sėdatės. Pradėkime mūsų popietinę sesiją. Ir <clears throat> pirmasis klausimas. Pirmiausia, tai norėčiau Jums pasakyti, kad vakar dienos posėdžio protokolas išplatintas. Ar turite dėl jo pastabų? Jeigu pastabų neturite, vakar dienos posėdžio protokolas kelbiu patvirtintų. O dabar pradėkime diskusiją. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl greikiai skirtos ekonominio koregavimo programos antro.